Kolegas, vamos a proceder a las explicaciones de voto. Kolegos. Kolegos, pereiname prie balsavimo motyvų paaiškinimo. Turime 16 norinčių pasisakyti. Noriu priminti parlamento nariams, kad jie savo tekstus gali pagal egzistuojančią procedūrą taip pat pateikti savo paaiškinimus raštu. Vadinasi, nėra būtina kalbėti atvirkščiai. Jų požiūriai galbūt netgi tiksliau e, galėtų būti pareikšti raštu. Bet dabar pasisakymai. Kiekvienam kalbėtojui vieną minutę. Ponas Klementi Mastela. Pasisakys pirmasis. Sí. No está el señor Mastela. Tiene la palabra. Pono Mastelas nėra salėje. Scusi, presi. Sì. Eccomi. Signor Mastella, tiene la palabra por un... Ne. Pasirodo, jis yra salėje. Jums žodis vieną minutį. Dėkoju pirmininkė. Pagrindų sustarimas dėl Europos parlamento ir komisijos santykių kurį ką tik patvirtinome. Hasta dentro de una hora no vamos a sentirlo. Siga usted, toma usted la palabra, señor Mastella. Migliora consideramente il ruolo del Parlamento europeo. Un ruolo accresciuto. Smarkiai sustiprina Europos parlamento galias. Tai yra susijęs su Lisabono sutarties įsigaliojimu. Mes pareiškime pasitikėjimą e, pirmininkui Baroso ir dabar tikimės, kad jis gerbs mūsų išaugusias galės. Tai reiškia, kad norime glaudesnio bendradarbiavimo ir geresnio dialogo tarp abiejų institucijų. Parlamente jisai sutiko, kad esminės klausimais toksai reguliarus dialogas turėtų vykti. Tas pats pasakytina apie teisėkuros pasiūlymus. E, taip pat sutarta, kad e, praėjus trims mėnesiams po naujų teisės aktų įgyvendinimo jie bus aptariami Europos parlamente. Tai svarbu siekiant apginti tikruosius Europos interesus. Tiek komisija, tiek mes patys turime būti atsakingesni prieš Europos piliečius. Tam reikia, kad visos suinteresuotos pusės prisimtų didesnį atsakomybę. Ir Europos parlamentas, ir Europos komisija, ir nacionaliniai parlamentai. Pirmininkas žodis ponui Poselt. Ačiū pirmininkė, balsavau už šią komisiją ir taip pat už pagrindų sustarimą, kuris yra istorinis žingsnis žingsnis. Tačiau aš balsavau prieš rezoliuciją, nes ji buvo pateikta man be jokios galimybės dėl jos diskutuoti. Turiu, turiu pasakyti, kad būkštauju dėl tam tikrų formuluočių. Pavyzdžiui, dėl teisės užduoti klausimus atskiriems parlamento nariams. Mane neramina taip pat, kad e, tarp parlamento ir komisijos gali įvykti tam tikrą koliziją, kai kalbama apie pirmininkų sueigą ir jos nustatomą darbo atverkę. Iš tikrųjų, dabar parlamentas įgyjo daugiau galių ir mes norime glaudžiau bendradarbiauti su komisija, tačiau ne demokratijos sąskaita. Žodis ponui Hanen. dans cet hémicycle ne peuvent vraiment croire que sur 500 millions d'Européens e, Šiaip jau iš 500 milijonų piliečių sunku e, išrinkti 27 e, Europos komisijos nariai, šiaip jau vargu, ar jie patys tikrai kompetitingiausi. Dabar dėl jų galių, bet čia iš tikrųjų mes kalbam apie tam tikrų kompromisinių sprendimų įgyvendinimą, kompromisinių sprendimų susijusių su e, nacionaliniais interesais. Antai, baronienė Ašton. E, dabar Prancūzijos vyriausybė priekaištavo, esą ji nekalbanti prancūzų kalba. Tačiau Kita vertus, baronienė Ašto niekada šiaip jau nebuvo išrinkta tokiu visuotiniu, visuo, per visuotinius rinkimus ir tokiu būdu mes kalbam apie ponę, kuri, kuri e, šiaip jau buvo paskirta funkcionierė, o ponė, kuri, kuri diriguos ES užsienio e, santykiams. Na ir turint tokią padėtį, vis dėlto mūsų, mūsų, mūsų kontinentas išliks e, suskaldytas ir, ir tikrai patirs mar, įvairių dar marksistinių e, idėjų, srovių. Toliau suteiksiu žodį balsams, balsavimui paaiškinti po balsavimo dėl komisijos kolegijos ponui Spačikui. Ačiū, gerbimas pirmininkė. Iš tikrųjų irgi noriu pritarti ir pasveikinti naują komisiją, naujus narius, bet norėtųsi atkreipti dėmesį į tai, kad nebuvo kalbėta. Tai, kad nebuvo kalbėta ir politinėse grupėse, ir e, parlamentiniam posėdėje, plenariniam posėdėje apie paskyrimą pačių narių ir e, politinė grupė iš jų išreiškis kad e, būtų paskyrimas nors du trečdaliai nacionalinių parlamentų pritartų e, kandidatūrai deleguotam į europos sąjungos vyriausybę. tai yra viena. ir kita nebuvo kalbėta labai svarbu ir aš galvoju nauja vyriausybė turi ypatingai atkreipti dėmesį apsaugoti europos sąjungos verslininkus nuo importo kuris atvažiuoja iš tų šalių kur nėra tos vertybės kurias propaguojame mes tai yra ekologija socialinės garantijos galų gale demokratiniai institutai. tai yra būtina tai ką tai ko reikia daugiau išleisti pinigų tai ką didina mūsų paslaugų ir prekių kaina tai ką sunkina konkurencija su mūsų e, verslininkai. tai norėtų kad būtų Y ahora tiene la palabra otra vez el señor Hannan, que puede, por lo tanto, empalmar con su anterior intervención. Gracias, señor presidente. A ver. Panas Hannas gauna žodį pasakyti dėl antrojo balsavimo, tad matyt gali tęsti savo pasisakymą. Baronienė Ashton e, yra kaltinusi mus, bet e, jeigu e, būtų priimti tokie sprendimai, kaip kad siūlė jos antibrandolinės kampanijos draugai, mes ko gero būtume atsidūrę komunistinėje sistemoje. Balsuodami už šią komisiją būtume balsavę būtent už tokią Europos integracijos viziją. De voto en lo que se refiere al nombramiento de la comisión y en primer lugar tiene la palabra. Dabar balsavimo paaiškinimai dėl komisijos paskirimo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad galėjau balsuoti už naująją komisijos kolegiją. Tai sakau todėl, kad mačiau moteris ir vyrus, kurie puikiai pasiruošė įgyvendinti komisijos programą. Ypatingai džiaugiuosi pono Tajani paskirimu. Jo indėlis į Europos pramonę yra nepaprastai didelis. Ir taip pat e, džiaugiuosi e, Kristalinos Georgievos paskirimu. Aš visiems jiems linkiu kuo geriausios sėkmės. Dėkui, ponė Zanikį, ponas Jar. Dėkui, pirminkė. Atsižvelgiant į tuos iššūkius, kurie iškyla Europai, labai svarbu, kad e, turėsime komisiją, kuri yra pasirengusi ir sugebanti veikti. Žinoma, pusiausvėra tarp komisijos ir parlamento siekiant sėkmės bus labai svarbi. Šios dienos balsavimas tam sukuria gerą pagrindą Parlamentas dabar turi panašias galės kaip ir komisija ir taryba. Ir yra pasirengęs dirbti drauge su komisija. Mes išreiškime jai pasitikėjimą, bet ten, kur reikia, ir kritikavome. Dabar ne vienas klausimas negali būti sprendžiamas neatsižvelgiant į parlamento nuomonę. Dėkui. Žodis ponai Antonijoti. Ačiū pirmininkė. Ponės ir ponai, balsavau už pono Broso komisiją, nes esu įsitikinęs, kad jis sugebės susidoroti su ekonominės ir finansų krizės iššūkiais. Su šiais iššūkiais reikia susidoroti drąsiai ir ryštingai. Tačiau aš labai tikiuosi, kad e, tinkamas dėmesys bus skirtas ir konkrečioms problemams, tokioms kaip regioninės politikos problemos. Reformuojant ES biudžetą, išlaidos šioms reikmėms neturėtų būti sumažintos. Aš tikiuosi, kad man čia pritartų absoliuti dauguma ES piliečių. socialiniui būstui, e, apskritai parama būstui turėtų būti naujosios komisijos vienas iš svarbiausių prioritetų. Dėkoju. Dabar žodis ponui Černiecki. Dėkoju. Aš balsavau už poną Barosą, už komisijos pirmininką prieš penkerius metus. Ir dabar neturėjom alternatyvos. Ponas Junkeris, ponas Verhofstadtas, jokių kitų kandidatų nėra. Šiandien paremiau taip pat poną Barosą, bet turiu pasakyti, kad man skaudėjo širdį. Daug problemų išvelgiu komisijos sudėtyje. Negalėjau paremti komisijos, kurioje yra narys besimokantis dirbti tik dabar. Jeigu taip studentas elgtųsi per egzaminų sesiją universitete, tai jis būtų išspirtas iš universiteto nedelsiant be diplomo. Aš nenorėjau paremti komisijos, kurioje Danijos e, kandidatė e, nesugeba susilaukti visuomenės paramos, todėl aš balsavau prieš komisiją. Labai daug klaustukų dar išliko ir mes atidžiai ją stebėsime. Toliau Džiau Higin. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau prieš naujosios komisijos paskirimą, nes paprasčiausiai bus tęsiama dešinioji neoliberalioji ekonominė politika, kuri jau dabar sukėlė uh, katastrofišką krizę daugelį ES kapitalistinių ūkių. Ši vadinamoji naujoji ES komisija iš tikrųjų gros e, senais instrumentais su ta pačia šiek tiek atnaujinta baroso etikete. Ir čia bus kalbama apie privatizaciją, apie liberalizavimą ir bus įgyvendamas e, tas didelis ES darbas, kuris atneš katastrofiškų pasiekmių ES žmonių gyvenimui ir jų gyvenimo kokybei. Krizė Graikijoje ir Airijoje akivaizdžiai parodė, kad Europos komisija suvagė, jog darbininkai turės mokėti kainą, o bankininkai ir spekuliantai išplauks sausi. Europa turi mobilizuoti savo jėgas kovai su tokia katastrofiška politika ir sukurti tikrą socialis, socialiai orientuotą politiką. Vadinasi, mes turime priešintis šios naujosios komisijos politikai. Ačiū. Toliau trečiajam balsų paaiškinimui ponas Hanan. Pues, gracias, Hanan. Labai ačiū ponė Hananai, atsisakė ponas Hananas žodžio, sutaupo mums laiko. Ponas Van Hekė tokia atveju. Dankiu, voorzitter. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes išklausėme visos eilės pasisakymų šyrit. Daug kas ragino mus neremti Europos komisijos. Galbūt aš pasinaudosiu man skirtų trumpų pasisakymo laiku ir išskirsiu kai kuriuos momentus. Pažymėsiu, kad ši Europos komisija per daug toli nueina, kalbėdama apie paramą musulmoniškosios Turkijos narystį Europos Sąjungoje, nekreipdama dėmesio į tai, kad didžioji dalis europiečių tam priešinasi. Matome, kad Europos komisija ir toliau e, kalba apie naują migracijos politiką, kuri leis milijonams, al gal dešimtims milijonams žmonių, ne europiečių, į apsigyvendinti mūsų žemynę, kuriame ir taip jau dešimtis milijonų neturi darbo. Taip pat reikėtų pažymėti, kad nei vienas iš naujųjų komisarų neįsipareigojo imtis veiksmų demokratijos deficitui sumažinti ir to pakanka, kad balsuotume prieš. Pony. Toliau ponas Perūnį. Ačiū ponė pirmininkė. Iš naujosios kadencijos komisijos mes nesulaukėm tinkamų atsakymų į klausimus dėl neteisėtos migracijos, imigracijos sustabdymo. Ir to jau, jau vien to pakaktų tam, kad būtų, būtume galėję nepatvirtinti komisijos darbų programos. Dar daugiau, komisijos pirmininkas Barozo iš tikrųjų labai, labai vangiai e, šiaip jau pažiūrėjo į uh, mūsų parlamento teikiamas e, teisės aktų iniciatyvas, bet nereikėtų pamiršti, kad mes esame vienintelė institucija, kurios nariai yra tiesiogiai išrinkti piliečių. Ir tokiu būdu tikrai nevertėtų e, susilpninti mūsų iniciatyvos teisės, kadangi ta teisė e, užfiksuota Lisabonos e, sutartyje. Jau vien dėl to tikrai būtų buvę galima neparemti pono Barozo ir jo komisijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar pasižiūrėjusi komisijos narių galeriją, tai daugelis žmonių e, būtų pasakę, kad kai kurie e, komisijos nariai labai geri, kiti netie geri, kiti blogi ar labai blogi. Bet e, ne visi atsakė į klausimus apie savo praeitį. Kita vertus, mes galėtume šiaip jau parlamente konkrečiai balsuoti už atskiro komisijos nario iniciatyvą, tai yra kandidatūrą. E, ir tada atsižvelgdami būtent į jų asmeninius nuopelnus. Na, o dabar čia buvo kalbama apie atsaką į krizę. Tai tą mes galėtume padaryti tik, tik susilaikę su e, tų daugybės reglamentavimo iniciatyvų. Uh, Antai pažiūrėkim į tam tikras verslo, verslui skirtas e, direktyvas, e, kur, kurias. Tai yra, tikrai mes galėtume atsakyti iššūkius vien tik tai sumažindami direktyvų ir kitų teisės e, aktų, reglamentavimo aktų skaičių. Mikro. Dėkui, pans, ponas pirmininkė. Buvau išrinktas pietryčių Anglijos žmonių tam, kad reformuotume Europos Sąjungą. 27 komisijos narių patvirtinimas vienu balsavimu yra tiesiog veikimas kaip ir seniau. Čia nėra jokios demokratijos, jokio skaidrumo. Panas Baroso tarp komisarų turi ir žmonių, su kuriais dirba ir praeitįje. Bet e, savo politinėje istorijoje kiekvienas komisijos narys yra unikalus. Komisija turi, galės ir inicijuoti, ir įtvirtinti, ir vykdyti tam tikrus teisės aktus. Tai visiškai neprimtina ir dėl to man teko balsuojant susilaikyti. Ponas Kleis. Ja, dank u voorzitter. Ik heb tegen de nieuwe commissie gestemd omdat er geen. Dėkoju, pirmininkė. Balsavau prieš naująją komisiją, nes a, negavime negavome jokio ženklo, kad naujoji komisija e, sumažins tą skirtumą, kuris egzistuoja tarp vidutinio europiečio ir Europos institucijų. E, turime naują komisijos narį atsakingą už plėtros politiką. Dalyvavau e, jo klausimuose ir mane nustebino tai, kad e, kalba buvo apie tai, kad ne Europinė Turkija galės įstoti į Europos Sąjungą. Lisabonas e, sutartis yra tikrai labai prastas instrumentas, kuris niekam nesiūlo ir net neša nieko gero. Um, Ponas Batten, balsavau prieš komisiją, nes nenoriu, kad nevaldytų bet kokios sudėties e, Europos komisija. Kai kurie dabartinės komisijos narių yra buvę komunistų partijos nariai ar e, buvo e, su ją susiję. Baronienė Ashton e, buvo e, brandolinio nusiginklavimo kampanijos išdininkė, tai buvo komunistinės organizacijos e, E, filialas ir e, baronienė e, vadovavo tai kampanijai tada, kai mano šaliai grėsė brandolinė grėsmė. Europa juda katastrofos link ir mes dabar būsime valdomi kolaborantų ir kvislingų. Uh, thank you, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad galėjau balsuoti šiandien už komisiją. Atsižvelgiame į aplinkybės ir parlamento taisyklės ir suprasime, kad buvo teisingai pasielgta. Mums reikia komisijos ir turime balsuoti. Tačiau, kaip daugelis parlamentarų ir kolegų pasakė, būtų geriau, jeigu kiekvienas parlamentaras būtų renkamas už savo nuopelnus, o ne visus kartu. Jeigu formuojame futbolo komandą, tai vertiname ne ją visą kartu, o kiekvieną žaidėją pagal savo nuopelnus, tik tada pasiekime geriausių rezultatų. Aš manau, kad turėtume pakeisti taisyklės, kad kitą kartą, kai rinksime komisiją, kiekvienas komisijos narys būtų renkamas pagal savo nuopelnus. Tai įpareigotų valstybės e, atsiųsti geriausius kandidatus ir kandidatai dirbtų kuo geriau. Manau, kad tai būtų geriausias darbo būdas. O kol kas aš norėčiau kuo glaudžiau bendradarbiauti su šia naujaja komisija per penkerius metus. Ir paskutinis kolega, ponas Rubik. Äh, Pone pirmininkė, džiaugiuosi, kad Parlamente buvo pasiektas konsensusas, daugelis e, reikalavo stipresnės Europos ir konsensusas mūsų stiprina. Todėl aš džiaugiuosi, kad naująją komisiją pozityviai paremėme. Tik e, daug rezultatų atnešanti Europa taps socialinė Europa. Komisija tą patį pasakė. Galima gerovę, kuri jau sukurta, tik paskirstyti. Todėl labai svarbu, kad mes stengtumėmės pagerinti švietimo ir mokymo sistemas, o taip pat ir Europos infrastruktūrą patobulintume, skirtami daugiau dėmesio moksliniams tyrimams. Labai lengva turtingus žmonės nuskurdinti, e, bet reikia daugiau proto ir daugiau pastangų, kad e, skurdėjai taptų turtingais. Toks turėtų būti Europos tikslas e, - neturtinguosius paversti turtingais. Ačiū. Gana daug balsų paaiškinimų girdėjome. Priartėme prie pabaigos. Dabar posėdį baigiame iki 15 valandos. Tai yra po 20 minučių vėl sutiksime. Tikiuosi, kad skaniai papiedausit.